Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Matau kai kuriuos, kurių čia nėra, bet vis tiek turėtume pradėti. Pirmiausiai patvirtinkime darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštaraujate, tai siūlau patvirtinti darbo tvarkę. Yeah su pakeistais laikais. Taip pat e, noriu pranešti, kad pagrindinis įėjimas keičiantis e, mintimis su kalbėtojas turėtų būti uždarytas. Todėl, jeigu norėtumėte išeiti iš salės diskusijos metu, tai naudokite šoninėmis durimis, o ne langais. Tai, yra dar kitas išėjimas, mm, galinis. Pagal 214 darbo tvarkos taisyklę. Mm. Sausio 20 dienos posėdžio protokolas buvo paskelbtas mūsų komiteto darbo atvarkė kartu su dokumentais skirtais šiam posėdžiui ir tie dokumentai bus e, priskirti šio posėdžio protokolui. Dabar ketvirtasis darbo atvarkės klausimas e, - ES ir Kanados tarpusavio santykiai. 19 e, metų federalinių rinkimų rezultatai Nagi yra daugiau nei vienas kolega, tai mėly kolegos, noriu pirmiausia pasveikinti su ambasadorė Edita Hirda, kuri yra EIVT direktoratos skirto Amerikos žemynui vykdomoji direktorė. Šiandien mums papasakos apie e, santykius su Kanada. Kanadoje 2019 spalio 21 dieną vyko federaliniai rinkimai liberalų partijoje, kuria pirmininkauja Česnas Trudo laimėjo 157 vietas, suformavo mažumos vyriausybę ir prarado daugumą, kurią turėjo 15 metais konservatorių, tai yra pagrindiniai opoziciniai partijai. ES santykiai su Kanada grindžiami bendromis vertybėmis ir politinio ekonominio bendarbiavimo. Kanada yra vienas iš glaudžiausių mūsų partnerių už ES ribų. <clears throat> ir kuomet dėrėjomės dėl sėta sutarties atitinkamos e, partnerystės su Kanada sustrimo, tai tuomet jau sakėme, kad Kanada galėtų būti tikrai puikia ES narė, tačiau dar e, tos stadijos nepasiekėme. Strategijos patnysės sustarimas ir e, CETA 2016 metais dar e, labiau sustiprino tarpusavio santykius su ES. Kanada yra patikimas partneris bendrabiaujant dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės išsaugojimo, saugumo politikos srityje, užsienio politikos srityje, dirbtinio intelekto tyrimuose, kitose mokslinėse tyrimuose. Sutikras, kad Europos parlamentas, na, išrinktas Kanados parlamentas tęs intensyvų ir vaisingą bendradavimą per šią kadenciją. Mėla ambasadorė, pasteiksim žodį, kad galėtumėte papasakoti, kaip vertinate Kanados federalinių rinkimų poveikį mūsų tarpusavio santykiams ir kokie, kaip turėtų vystytis es ir Kanados tarpusavio santykiai artimiausiais mėnesiais. Ačiū, gerbiami Segulų komiteto nariai. Man labai malonu šiandien su jumis pasidalinti išvalgomis apie tai, kaip turėtume bendradarbiauti su Kanada. Kaip jau minėjote, spalio mėnesį vyko rinkimai, situacija iš esmės nepasikeitė, šiek tiek pasikeitė, tačiau iš esmės ne. Matome, kad antroji trudo vyriausybė dabar jau pradėjo veikti ir 75 procentai anksčiau dirbusių ministrų liko toje vyriausybėje, taigi nesitikime kažkokių esminių politinių permainų, krypčių keitimo perskaitėme naujos vyriausybės programą, galiu pasakyti, kad e, ši programa yra glaudžiai susijusi arba labai panaši į naujos Europos komisijos veiklos programą. Aišku, kad galime tikėtis puikių tarpusio santykių tarp es ir Kanados tesinio. Pagristai minėjote, kad premjeras Trudo vadovaus mažumos vyriausybei ir e, bus priklausomas nuo e, paramos iš tų partijų, kurios tą paramą pažadėjo. Žinoma, e, galime daryti išvadas, kad po rinkimų susiskaidimas tarp rytinių, vakarinių provincijų, tarp miesto ir kaimo vietovių dar labiau padidėjo, todėl prireiks e, pastangų siekiant stiprinti sanglaudą, vienybę. Vyriausybė e, turės įveikti rimtus iššūkius tam, kad vėl suvienytų šalį ir e, tas tendencijas pastebime kitose pasaulio dalise, taigi premjerui reikės ieškoti sutarimų su opozicijomis partijomis tam, kad galėtų įgyvendinti savo darbo atvarkę, žinoma, leisti vykdyti opozicijos partijoms e, savo darbo atvarkę per šią kadenciją. Prieš kelias savaitės e, premjeras pasakė vadinamąją <clears throat> sosto kalbą, pristatydamas savo vyriausybės prioritetus ir Kanados parlamentas patvirtino šios prioritetus sausio 27 dieną, tai yra praėjusiu pirmadienį ir situacija dabar yra pakankamai aiški. Pirmieji prioritetai yra kova su klimato kaita, tai yra svarbiausia tema šiuo metu rūpinti Europai, taip pat ir Kanadai, taršos sumažimas iki nulio, iki 50 metų. Toks pažadas buvo duotas ir vyriausybė, žinoma, pabrėžė savo užmojus siekti šių tikslų ypatingomis priemonėmis, leidžiančiomis aukti ekonomikai ir didėti gerbuviui. Vyriausybė paprėžė priemonių rinkinį siekiant didinti e, pastatų energetinį efektyvumą, stiprinti verslo e, ekologiškumą, taip pat vyriausybė sieks mažinti skirtumus tarp atskirų regionų. Ir Christian Freeland kuris yra dabar visi premjeras ir ministras atsakingas už e, vyriausybės vidaus reikalus <clears throat> arba tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, gavo labai svarbias funkcijas. E, kuris turės palaikyti ryšius su visomis provincijomis ir e, teritorijomis Kanados turiu pasakyti, kad mums tikrai padarė labai rimtą įspūdį, kaip ši ministrė dėjo pastangas e, siekiant pasirašyti CETA e, sutartį. Tikimės, kad ir e, tolesnėje savo veikloje susilauks sėkmės. Tada vyriausybė taip pat pažadėjo sumažinti mokesčius ne visiems, tik tai tiems žmonėms, tik tam tikroms gyventojų grupėms, ne patiems turtingiausiams. Svarbiausias jo tikslas yra e, pakeisti sveikatos priežiūros sistemą, nes Kanadoje e, sveikatos draudimas apmoka tik tai bendros praktikos gydytojo konsultacijos išlaidas, tačiau neapmoka e, išlaidų už vaistus ir tą trudo ketina pakeisti, taip pat jis siekia sustaikymą su čia buviais Kanados ir trudo yra pareiškė, pareiškė, kad sieks vispuškai gyventi jungtinių tautų deklaraciją dėl čia buvių teisų per pirmąjį naujos kadencijos, per pirmosios naujos kadencijos metus. Tai yra labai ambicingas tikslas, kiti trudo vyriausybės tikslai yra plastiko taršos mažinimas. <clears throat> taip pat atitinka ES siekius. Dar vienas labai svarbus klausimas. Ir e, <clears throat> susijęs su reglamentu e, dėl energetikos statybos per visą Kanadą. Tai yra taip pat daug politinių ginčių keliantis klausimas. Taip pat uh, <clears throat> numatytas e, laisvos prekybos susitarimo tarp su JAF ir Meksika ratifikavimas. Ir e, trudo sieks vietos Junktinių tautų saugumo taryba. Tinkama kampanija jau yra pradėta, Kanada yra pareiškusi, kad kitaip darbiauti su panašios politikos besilaikančiomis šalimis atnaujins įsipareigojimus NATO ir taikos palaikymo misijoms jungtinių tautų ir taip pat nori didinti vystamosios pagalbos teikimo apimtis, prioritetai yra švietimas ir lyčių lygybė. Dar vienas Europai svarbus aspektas yra susijęs su to, kad Kanada pareiškia, kad kitiem bedrabiauti su panašių pa žiūrų besilaikančiomis šalimis dėl taisyklių skaitmeninėje erdvėje nustatymo ir etikos gairių dirbtiniam intelektui patvirtinimo. Tai e, šie siekiai atitinka ES komisijos prioritetus ir kokia yra dabar ES pozicija. Žinote, ką pirmininkė komisijos Ursula von der Leyen lapkričio mėnesį pasakė Strasbūrą apie dabartinį pasaulį, kuris mėgina kalbėti konfrontacijos kalba, kurie, kuriame saugumo situacija yra sudėtinga. Todėl mes turime, atsižvelgiant į šios iššūkius, aktyviai bendradarbiauti su savo draugais. Kanada yra mūsų draugė. Taigi galime laikyti Kanadą labai svarbią partnerę, sąjungininkę. Jau kalbėjome apie e, specialios partnerystės susitarimą, su, apie setos sutartį, kuri yra laikinai taikoma, apie jos ratifikavimą. Žinoma, pageidautume šiais metais surenkti ne tik ministerijų lygio susitikimą, tačiau ir aukščiausio lygio susitikimą su Kanada, siekiant įvertinti mūsų bendradarbiavimą. Galbūt pavyks tą susitikimą surenkti iki šių metų pabaigos. Be abejonės Per pastarosius metus stebėjome teigiamus pokyčius tarpusio santykiuose, vien jau CETA susitarimas prisidėjo prie dvišalės prekybos apimčių padinimo 10,5 procento. E, ES eksportas į Kanadą padėjo 15 procentų, žemės ūkio produktų eksportas 7 procentais padidėjo. Tai tik keli skaičiai. Taigi, manau, kad tikrai verta pagalvoti apie tokio pobūdžio sustikimus. Po savaitės e, minėsime, e, sustiks e, Junktinis bedarbiavimo komitetas, kuris įvertins tarpusavio santykius ir galbūt numatys aukščiausio lygio sustikimo datą dar iki šių metų pabaigos, kaip mes ruošiame šiam sustikimui. Žinoma, sieksime daugiau dėmesio skirti Bendravime su Kanada žmogaus teisų pagarbos ir gynybos srityje, skaitant lyčių lygybę, demokratiją, taisyklėmis grindžiama tarptautinė e, tvarka, daugiašališkumo principą, svarstysime galimės bendrabiauti su Kanada, kovos su klimato kaita srityje, šis klausimas tikrai bus labai svarbus abiejų šalių darbo tvarkėse. Taip pat svarstysime galimybę skatinti ekologiškų technologijų plėtrą. Ir tokiu vadu siekiant kovos su klimato kaita tikslų mūsų sutikimas skaitmėje darbo atvarkė taip pat yra labai svarbi tema, kaip ir parama skaitmenėms naujovėms, dirbtiniam intelektui. Žinoma, svarstysime galimybę glaudinti bendradarbiavimą <clears throat> srityse susijusiuose su uh, skaitmeninių priemonių ir duomenų, asmens duomenų naudojimu. Saugumas yra labai svarbi mūsų darbiavimo sritis, siekiant kovoti su hybridinėmis grėsmėmis, saugumo darbo atvarkė, taikos tikrinimo, stabilumo užtikrimo darbo atvarkė įgyvendinant, įskaitant Kanadą, Synašą į ES krizių valdymo misijas ir operacijas. Žinote, kad šiuo metu Kanada dalyvauja atitinkamose misijose ir operacijose, kuriams vadovauja ES Ukrainoje, Vakarų krante, Malija ir Irake. Kanada yra ne tik mūsų patikima NATO sąjungininkė, tačiau prieš kelias savaitės pradėjome dialogą saugumo ir gynybos temomis, kurio metu kalbame apie glaudesnį bendrabiavimą, apie bendrus prioritetus ir e, taip pat pabrėžime būtinybę dar daugiau dėti pastangų šiuose srityse, galbūt tik tai perfrazuodama tai, ką jūs minėjote ir ką profesorius Timothy Garden Eš yra pasakęs 2018 e, metų lapkritį per viešąją paskaitą Jis sakė, kad e, reikia aiškiai apibrėžti Europos tapatybę ir sienas, tačiau taip pat teigia, kad e, jeigu Europa yra vertybių ir idėjų bendryje, tai Kanada galėtų e, būti puikia šios bendrijos. Norėčiau uždėmesi, dabar atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū. Aš E, girdėjau vieną dainininką labai gerai apibrėžiant e, tai, kas yra kanadietis, tai yra šiaurės amerikietis tik tai su sveikatos draudimu. Taigi, dar su, dabar steiksiu e, kolegoms žodį, pirmiausiai. Visapie. Dėkuoju. Jūs labai pozityviai kalbėjote apie prioritetus ir e, panašus yra tarp ES ir Kanados. E, yra daug e, bendryščių. Bet ką jūs girdite apie Iraną po e, lėktuvo pašovimo prieš keletą savaičių. E, dar vienas klausimas. Jūs paminėjote labai svarbius ryšius tarp ES ir Kanados. O kaip dėl opozicijos? E, Taip, turime e, sutartį tarp ES ir Kanados, kuri neseniai įsigaliojo, bet ką e, galvoja opozicija apie tai, ar jie daugiau žiūri neigiamus aspektus ar į pozityvius. E, stra, galvojant apie strateginę partnerystę su Kanada ir taip pat apie SETA. Jolapijų. Dėkui pirmininkė, dėkui ambasadoriai už tokią išsame informaciją. Jūs jau paminėjote, kad prekybos apimtis tarp ES ir Kanados išaugo, tai yra geras signalas, gera žinia valstybėms narėms taip pat. Ir aš norėjau pasitikslinti dėl kai ko jūs minėjote žemės ūkį, bet kokie dar buvo kiti sektoriai, kur Rusija mm, padino savo priekybą su Kanada. Norėčiau, jeigu turite skaičių, kad pateiktumėte juos. Arktis, kiek žinau, e, Kanada šokiravo Rusijos gan agresyvus elgesys regione ir ar jūs turite naujos informacijos apie tai, ar tai yra kokia nors e, problema, kalba aptariama viešai ar politikoje Kanados. Ir dar vienas dalykas - Kinijos, Kanados e, santykiai po ponios Wing e, arešto prieš 13 mėnesių Huawei irgi e, labai aptarinėjama tema e, dažnai ir ką jūs manote apie situaciją, kaip jie elgsis, pavyzdžiui, kaip tai įtakos santykius su JAV ir Kinijos reikalavimai, kaip juos atsižvelgiama žinant, kad yra vakarų Ramio vandenino pusėje gyvena labai daug kinų. Ir dar vienas dalykas, žinau, kad su rytų Europa, ypač Ukraina, labai bendrauja e, glaudžiai Kanada, nes ukrainiečių diaspora e, gana nemaža yra Kanadoje, e, prerijose ir ką konkrečiai e, ketina e, nuveikti Ukrainoje, Kanada ir kitose rytų partnerystės šalyse. Dėkoju. Moreno Sančias. Dėkui. E, pirmininkė, ačiū Jums už pasisakymą, ambasadorė. Aš E, noriu pasakyti ne tik kaip šio komiteto narys eilinis, bet ir kaip nuolatinis pranešėjas setos klausimų. Taip pat esu delegacijos e, e, ryšio ES Kanados vicepirmininkas. Jūs sakėte, Kanada e, labiausiai europietiška e, valstybė už ES ribų, mūsų vertybės panašios, problemos taip pat panašios ir manau, kad e, SETA susitarimas, kaip ir jūs, kad sakėte, yra kur kas plačiau negu kad tik priekybos susitarimas. Jūs taip pat minėjote migraciją, klimato kaitą, lyčių lygybę. Uh, Manau, kad mes turime tose srityse dirbti ir jūs taip pat sakėte, kad daug pokyčių Kanadoje nenumatoma, nes vyriausybė ta pati ir aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas taip pat sieks, kad nebū, nesirastų jokių pasikeitimų ir dar noriu paklausti jūsų apie ratifikavimo procesą, nes kai kurios šalys um, gana. Uh, ramiai nusteikusios jos neskuba ir kaip jūs galvojate, ką mes galime, kaip paraginti parlamentus balsuoti, kurie aišku yra suverenus ir jeigu turite kokiu nors pasiūlymu, ką galėtų Europos parlamentas padaryti, tai mes tikrai e, atsižvelgsime juos. Dėkuoju. Aš, jeigu galima, norėčiau pateikti klausimą. Iki šiol 40 procentų es Kanados prekybos buvo su Britanija. Dabar po Britanijos pasitraukimo, kai bus, e, Junknė karalystė buvo tarsi vartai į sandraugą ir kaip dabar bus? Ar jau pastebėjote kokiu nors, pavyzdžiui, pasikeitimu, ar persikelia įmonės e, į Europos Sąjungą, ar jos paprasčiausiai laukia ir žiūri, kaip atrodys naujas turimas tarp Kanados ir Junknės karalystės. Dėkoju. Ar dar kolegos norėtų paklausti? Ne? Taigi prašau. setą ir ratifikavimas, prekyba, kaip jie atrodys. Norėčiau tik pakartoti, kad Dabar prasidė perinamasis laikotarpis, kuris truks metus, niekas nesikeis su Britanija ir viską, aišku, pati, apsi, vėl viską apsispręs Britanija dėl prekybos ir, pavyzdžiui, kokį pasirinksi prekybos sutarimą su Kanada. Mes dabar vertiname situaciją, žiūrime į statistiką ir vertiname, ką tai mums iš ties reiškia. Reikia galvoti ne tik apie Kanadą, bet ir apie bendrasias tendencijas, kaip e, viskas atsilieps prekybai, vystamai pagalbai, bet Didžiosios Britanijos ir tikriausiai jūs kur kas geriau negu kas kitas žinote. E, kaip viskas yra, nes Europos parlamente daug laiko paskirta diskusijoms šiais klausimais. E, Išvės veiksmų tarnyboje yra asmenys atsakingi už santykius su trečiosiomis šalimis ir mes tą patį darome, mes gilinamės į situaciją, e, galvojame, kaip reikia persiorientuoti, kur bus didžiausi poreikiai. E, žinome, kad Britanija buvo tarsi kontaktinis punktas bendraujant su Kanada ir uh, jie jau pasirašė tam tikrus sutarimus su kai kuriomis trečiosiomis šalimis, bent jau aš vertinu iš savo mm, pareigybės perspektyvos tai ir iš uh, Prekybos generalinio direktorato kolegos jums geriau galėtų atsakyti į tuos klausimus, negu kad išorės veiksmų tarnybos darbuotojai. O dėl setos mes ką galime padaryti? Mes siekiame e, padėti kolegoms iš prekybos e, generalinio direktorato ir aiškinti, kodėl e, seta strateginės partnerystės sutarimas yra svarbus. Mes taip pat padedame jiems renkti informacijos kampaniją aiškiname, ką reiškia, ko, kokią naudą mums jau atnešė SETA ir strateginės partnerystės susitarimas. Ir reikia pasakyti, kad e, Kanada e, rodo norą dirbti ir kitose srityse. Jie e, dar labiau netgi domisi negu anksčiau Europos Sąjunga. Yra nemažai dvišalių darbo grupių. Dabar jų yra apie 27 ir skaičius nuolat auga, nes ekspertai nori bendradarbiauti ir mato daugybę galimybių tam, nes mūsų santykiai yra labai platus. Iš ties tai labai džiugina. Yra kaip sakiau, labai daug darbo grupių, bet jos iš ties susitinka ir keičiasi informacija. Nėra taip kaip kitų šalių atveju, kai sukurta yra darbo grupių, bet nevyksta jokie susitikimai ir e, norima, norime, pavyzdžiui, kad ministrai sutiktų e, ir nėra jokio intereso, jokių ketinimų tą daryti, bet čia yra visiškai atvirkščiai šiuo atveju. Dėl e, setos, kaip sakiau, dirbsime su valstybėmis narėmis, sieksime įsiaiškinti, kas būtų naudinga ir ambasados Kanados valstybėse narėse labai aktyviai taip pat šioje srityje dirba. Ukraina. E, diaspora yra tikrai didelė. Ankstesnė trūdo vyriausybė labai stipriai padėjo Ukrainai gyvenant reformas, labai daug dirbo su šia šalimi. Siekiama buvo padėti tvirtinant įvairius e, įstatymus dėl kovos su korupcija, neteis e, e, pelno susikrojimo neteisės tikslais ir taip toliau. Ir toliau yra dirbama įvairiuose srityse Ukrainoje ir mes deriname mūsų veiksmus, egzistuoja sinergija. Mes tikrai dirbame petys petin. Ir dėl Arkties ir šios erdvės, kaip žinia, mes turime išorės veiksmų tarnyboje specialų pasiuntiniai Arktis klausimams ir e, mes siekėme tapti Arkties grupės e, dalimi, kol kas ES nėra. Dar narė, valstybės narės tik tai yra Arkties taryboje, bet e, mūsų veiksmai koordinuojami, derinami su Kanada ir reguliariai sustinkame svarstyti Arkties klausimus ir mes dirbame nustatydami prioritetus ir taip pat e, valstybės narės derina savo prioritetus su Kanada. Aišku, e, jų prioritetai šiek tiek skiriasi nuo mūsų ir visuomet e, tai buvo. O dėl Rusijos veiksmų Arktyje mes stebime labai atidžiai situaciją ir Taip pat visi kartu turime dirbti mm, šioje srityje, galvodami apie Rusiją. Dėl Kinijos ir užsienio politikos Ukraina ir Kinija yra e, tie du prioritetai, e, dėl kurių mes pasarysime tais daug labai veiksmų derinome kanadiečiai žiūri, kokia bus mūsų reakcija, mūsų taip pat dėkingi yra už, tiksliau, kanadiečiai yra dėkingi už paramą ir mūsų reakcija dėl e, sulaikymo. ir Kinijoje ir tikimės, kad jie grįž namo greitai ir, aišku, žmogaus e, teisės ir tuos menų teisės turi būti užtikrintos. Parama setai. Ką galvoja opozicija? Pradžioje turiu pasakyti, kad buvo išsakyta kritikos, bet matome naujų duomenų kuri rodo, kad ne tik Kanados opozicija, bet ir opozicija Europoje, nusistatymas prieš e, setą keičiasi, nes visi mato, kad tas susitarimas yra labai aukštos kokybės ir labai daug privalumų tiek ES, tiek Kanadai išryškėjo ir nebėra tiek e, daugiau kritikos pastaruoju metu. Mes iš ties bandome e, pateikti gerų pavyzdžių, pozityvių ir e, pozityvių argumentų diskusijose. Taip pat buvo klausima apie e, naujausią situaciją, apie tai, kaip reaguojama Irano veiksmus, žinote, kokia yra ES pozicija ir taip pat žinote, kad ji yra pagrįsta saugumo tarybos rezoliucija. Kanada siekia tapti saugumo tarybos nare ir ji remia šią poziciją. Aišku, gali būti skirtum tarp to, kaip e, galima būtų toliau plėtoti santykius su e, Iranu ir taip pat e, jie turi mm, bendrauti su savo kaimynais pietuose, bet mūsų pozicijos yra panašios. Ačiū, ar yra dar kolegų norinčių užduoti klausimų? Jeigu ne, tuomet norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Kviečiu ir toliau atidžiai stebėti įvykius Kanadoje, kad galėtumėte mus nuolatos informuoti apie tai, kas ten vyksta, kai mums tik tai norėsis tom. Taip, visuomet su, su maloniai. malonumu jums pateiksiu visą naujausią informaciją. Ačiū, kolegos, 8 minučių pertrauka komisijos narys Vairiai po 4.15 turėtų atvykti. Ir, kaip sakiau, posėdis bus uždaras. Tai visi tie jaunuoliai sėdintys salės gale, kurie formaliai netlieka jokių pareigų frakcijose ar komitete, kviečiu visus pasišalinti iš salės.